ne, komisijos pirmininko pavaduotoja ir sąjungos vyriausiai galiotinė užsienio reikalams ir saugumo politikai pasisakys. Na, no, dabar iš karto žodį suteiksiu ministrui Kurkulas. Pone pirmininkė, ponios ir pono Europos parlamento nariai. Mus labai nuliūdino tie pranešimai susiję su Sudanu. 200 civilių žuvo, e, žuvo moteris, vaikai. Jie bandė pabėgti iš Malakal pietų Sudane, kuri krečia karas. Ten buvo, tame laive buvo šeimos su vaikais, jų, jų draugai. Šis e, tragiškas incidentas rodo, kad šis konfliktas jau įsiplėskė visame Sudane ir kad nuo jo kenčia pietų stanų žmonės. ES jaučia susirūpinimą dėl to, kad blogėja humanitarinė padėtis ir pranešama apie didelį skaičių žmogaus teisų pažeidimų. E, pagal paskutinius duomenis 10 tūkstančių žmonių buvo nužudyti, ir daugiau nei 400 tūkstančių e, buvo perkelti šalies viduje pietų sudane. Tuo tarpu apie beveik 50 tūkstančių žmonių tiesiog pabėgo iš šalies. Be tų didžiulių kančių patiriamų pietų sudanų žmonių, ši krizė gali įsiplieksti apimdama visą regioną. E, regionas kuriame jau nekarta yra buvę nestabilumo, konfliktų ir kuris yra labai skurdus. Tad yra labai svarbu, šis regionas yra labai svarbus Europos Sąjungai. Mes e, esame pasirengę e, remti tarptautinės ir regioninės pastangas tam, kad nu, būtų nutrauktas smurtas ir nu, raginame visus ieškoti politinio sprendimo, kuris leistų pietų stanų lyderiams išspręsti uh, E, jų skirtumus ir problemas taikiai ir demokratiškai. Kartu su tarptautinė bendruomenė ES e, yra įsitraukusi į krizės prevencijos priemonės, e, kad būtų nutrauktas tas pilietinis karas, kuris yra paremtas etiniu pagrindu ir kad būtų nutrauktas chaosas. Mes reiškime savo tvirtą paramą AIGAD, tai yra tarp vyriausybinė struktūra atsakinga už vystimasi. Ši struktūra turi tarpininkauti ir jau tokį darbą yra dirba. Jos tikslas yra pasiekti ugnies nutraukimo ir ieškoti politinio sprendimo. Šiuo požiūriu norėčiau pasakyti, kad ponia e, Veronik de Kaiser parengė pranešimą gruodžio mėnesį praeitų metų. Ten jau buvo paminėti vystimosi ir valstybės kūrimo iššūkiai pietų sudane. Mes e, norime paraginti Aigad ir toliau dirbti savo darbą, tarpininkaujant tarp abiejų nesutarančių pusių pietų sudane ir skatinti regioninės pastangas, kurių tikslas būtų E, rasti sprendimą, kol dar ne per vėlų tai padaryti, kad neįsiplieksų tikras visapimantis pilietinis karas. E, Vyriausių galiotinė vicepirmininkė misijos ponė Ešton pasveikino e, taikos darybų pradžią pietų sudane. Ji taip pat paragino ieškoti galimybių, kuo greičiau nutraukti ugnį ir sudaryti galimybės teikti humanitarnę pagalbą jėgos naudojimas nepadeda išspręsti problemų, nes sena istorija mus moko apie tai, yra to daug pavyzdžių. Pone Ešton pabrėžė, kad ugnies nutraukimas nedelsiant ir e, stebėsena turi būti tie dalykai, dėl kurių turi būti kuo greičiau susitarta, kad pietų sudano žmonės nebeturėtų kesti tų visų kančių. Mes tikimės, kad visa tai turi būti įgyvendinama lankščiai, e, turi būti iš tikrųjų patikimai nutraukta ugnis, kovos veiksmai. Ir Mm, būti, tą, tą bandymus pasakyti prezidento Salva Kyr atstovas spaudai. E, Pone Ešton paragino tęsti politinį dialogą. Būtina būtų kalbėti apie tai, kad turėtų būti paleisti visi politiniai lyderiai kalinami Juboje raginamos visos pusės susilaikyti nuo viešų pareiškimų darimo, nes tai gali paskatinti dar didesnius smurto protrukius. Norėčiau pasakyti labai aiškiai, viskas, kas skatina smurtą, yra tie dalykai, kurie gali pavėlinti ugnies ir nutraukimą, kovos veiksmų nutraukimą, tai trukdo dėkti taikos pastangas, tai trukdo įgad vykdomoms tarpininkavimo pastangoms. Vis visos kovojančios pusės turi žinoti, kad už veiksmus savo tenka atsakyti. ES e, deda diplomatinės pastangas, ryštingas pastangas, kad kovos veiksmai būtų nutraukti. ES specialiusis atstovas Afrikos e, ragui, Van, Aleksander Rondos, buvo nuvykęs į regioną nuo e, gruodžio 25 dienos. Jis dirbo labai aktyviai, kad taikos procesas būtų tęsiamas. Jis susitiko su e, visais suinteresuotais asmenimis, jis kalbėjo apie tai, kad būtina iškoti konseis, konsensuso, remiantis AIGAT tarpininkavimo pastangomis. ES įsipareigojo remti šį procesą tiek politinių, tiek finansinių požiūrių. Labai svarbu yra tai, kad mes laikomės vieningos pozicijos remdami AIGAT atliktą darbą ir norime, kad šis procesas būtų sėkmingai gyvenintas. Mums nerima kelia pradėšimai apie žmogaus teisų pažeidimus. Visos pusės turi žinoti, kad e, žmogaus teisų nuolatinis ir tyčinis pažeidimas e, bus e, tas dalykas, už kurį teks atsakyti. Civiliams turi būti numatyta reikiama apsauga. Mes sveikiname Afrikos Sąjungos sprendimą sudaryti komisiją kuri tirtų žmogaus teisų pažeidimus, kurie buvo padaryti nuo rūpiučio 15 dienos 2013 metais. Ir taip pat e, pastangas tirti to konflikto šaknis, kurios ir skatino šią, šį smurtą. E, Europos komisija nori, kad darbas prasidėtų kuo greičiau. Mes taip pat remiame e, mintį apie tai, kad reikia sustiprinti UNMIS, jungtinių tautų Sudano misiją, kad ji galėtų gauti reikiamus įgaliojimus civiliams apsaugoti. ES delegacija ir ECO e, biuras e, e, nagrinė taip pat šią krizę. Mes remiame valstybės narės ir jų pastangas e, priimti evakuotus piliečius e, valstybėse narėse, e, kur, net jeigu jų boje nėra jų atstovybių. E, humanitarinė pagalba e, yra svarbus dalykas. Gruodžio 23 dieną komisarė Georgieva pasakė, kad 50 milijonų eurų bus skirta humanitartėms veiksmams, kurie padengtų svarbiausius poreikius, kad būtų galima žmonės aprūpinti maistu, sveikatos paslaugos suteikti, kad būtų galima būti švarių vandenių e, ir suteikti jums prieglopstį bei apsaugą. Dabar ES yra pažadėjusi 170 milijonų eurų humanitariniai pagalbai laikotarpį nuo 2013 iki 2014 metų. Norėčiau užbaigti savo pasisakymą dar kartą pabrėždamas, kad prarasta labai daug gyvybių šios krizės metu. Situacija pietų sudane e, gali dar labiau pablogėti, gali nestabiliu tapti visas regionas. Tokia situacija turi būti išvengta. E, tai yra visų pasaulio lyderių atsakomybė. Jie turi užtikrinti, kad taip neatsitiktų. E, kovos veiksmų nutraukimas ir dialogas yra svarbiausi dalykai ir jie yra skubiausiai gyvendintini. E, atsisakyti šio kelio gali kainuoti pernelyg brangiai pietų sudanų žmonėms. Nepamirškime, kad tai yra tie žmonės, kurie labai drąsiai kovojosi jo už savo laisvę. Tad yra labai svarbu, kad visi laikytumės vieningos pozicijos, kad remtume į GAT pastangas e, įgyvendinti tai numatytą procesą. ES bus pasirengusi e, dėti kuo didesnės pastangas, kad tai būtų įgyvendinta. Ačiū. Grazie, ora la parola. Ačiū. Dabar suteiksiu žodį frakcijų atstovams. Ponas Spreda, EPP vardu. Dėkuoju, pirmininkė. Praėjusiu metu gruodžio mėnesio sesijos metu balsavome dėl ponios Dekaiser pranešimo. Norėčiau tai priminti. Pranešime buvo kalbama apie tarptautinės bendruomenės pastangas dedamas e, pietų sudane. Labai gaila, bet e, praėjus vos keletai dienų įsiplėskė ginkluotas konfliktas tarp vyriausybės ir sukilėlių. Na, o pasiekmes buvo tragiškos humanitarinė prasme. Vystimus komitete keletą kartų, keletą kartų kėliau politinio nestabilumo šioje šalyje klausimą. Tačiau niekada, tiesą sakant, neįsivaizdavau, kad bus pasiektas toks lygis, koks dabar yra Sudane. Dabar pietų Sudanas atsiskirs į pietų Sudano šiaurę ir pietų Sudano pietus. konflikto aukų skaičius nuolat auga. Daugybė žmogaus teisų pažeidimo atveju vyksta. Manau, kad turėtume pasidžiaugti visais teigiamais ženklais, kurie mus pasiekia iš regiono. Tarybos atstovas pasakė tai, ką norėčiau palaikyti. Afrikos sąjunga nusprendė paremti tyrimą, tiksliau inicijuoti. Tačiau tiek dabartinis prezidentas, tiek, tiek e, Solvekiur ir Mašar turi abu prisimti savo atsakomybę čia. Reikia atnaujinti politinį dialogą, ES turi paremti e, tą natūralų atstatymo ir valstybės atkūrimo procesą šioje šalyje. Dėkoju. Na, o dabar socialistų vardu ponė De Kaiser. Ačiū, pirmininkė. Taip, labai liūdna žinia sužinojame. Labai daug aukų Sudane, pietų Sudane yra. Ir, ir Aš norėčiau pasakyti su dideliu liūdėsiu, kad pietų sudano žmonės nusipelnė geriau, geresnės situacijos. Taip pat norėčiau padėkoti ES delegacijai už puikiai atliktą darbą. Net trys Europos komisijos darbuotojai ir šiuo metu dirba Džuboje ir atlieka tiesiog e, pavyzdinį darbą. Šiandien Europos Sąjunga, tarptautinė bendruomenė, tas trejetas Norvegija, JAV ir Jungtinė karalystė. Kaip ir gerosios fėjos buvo palinkusios virš pietų Sudano lopšio, kai pietų Sudanas E, paskelbė savo nepriklausomybę ir kol kas valstybės, valstybės struktūrų kaip ir nėra. Dviejai metai yra labai mažai, nebuvo spėta dar to įkurti. Ši valstybė yra labai, labai jauna, daugybė spragų švietimo kitose sistemose yra ir pavojus dėl šiaurinio kaimyno taipogi didžiulis buvo, tačiau niekas negalėjo įsivaizduoti, kad vidiniai faktoriai sukels tokią didžiulę katastrofą šioje šalyje. Tačiau nereikėtų nuleisti rankų. Dviejai metai yra labai trumpas laikotarpis. Nuo 2011 iki 2013 830 milijonų eurų buvo skirta e, šios šalies vystimus. Iki 16 metų dar yra numatyta milijonas 300 e, tūkstančių eurų. Šiandien mes remiame IGAD, remiame Europos, e, tiksliau Afrikos Sąjungos pastangas ir reikia toliau tęsti šį darbą. Tačiau kartu su Afrikos Sąjunga ir su pranešimą rengiančiais subjektais e, aptarti valdysenos ir korupcijos klausimus šioje šalyje mm, Tačiau nepaisant viso šito, net praraskime vilties. Ačiū. Dėkoju. Na, dabar Alde frakcijos vardu Lui Mišelis. Dėkoju, pirmininkė. Gerbiami kolegos. Pietų Sudano krizės, krizės priežasčių yra daug. E, tautinis susiskaldimas, e, ekonominės priežastis nafta čia taipogi yra e, su tuo susijusi, be jokios abejonės dar ir kaiminystės situacija šia sudėtinga. Ponios Kaiser pranešime buvo puikiai e, apžvelgtos tas pavojus, e, visi pavojaus faktoriai. Kaip kad sakė kolegė De Kaiser, dviejai metai yra labai trumpas laikotarpis. Šiandien pietų Sudano krizė kelia pavojų viso regiono stabilumui. E, Uganda, e, Afrikos e, kišulys, kitos šalis dėl to labai sudėtingoje situacijoje. Čia galima būtų ir Centrinė Afrikos Respublika paminėti. Pietų Sudanas šiandien atsidūręs kryškelėje. Taip, Salva Kir ir Rik Makar, jo pirmtakui reikėtų priminti, kad būtent šie žmonės turi sustabdyti smurto plitimą. Mes e, reikalaujame e, nedelsiant nutraukti ugnį ir sudaryti sąlygas teikti humanitarnę pagalbą. Reikia taipogi paleisti politinius kalinius. Na, aš norėčiau pasidžiaugti Ilda Johnson pastangomis, tai yra jungtinių tautų atstovė Pietų Sudane. Būtent jos pastangomis, didžiulėmis pastangomis, jų dėka įgad atlieka labai svarbų darbą. Mes manome, kad gerai būtų Europos Sąjungos atstovo randos um, Afrikos kišulyje mandatą pratesti. Na ir dabar jeigu kiltų diskusijos dėl to, ar pratesti reikia ar nereikia, šį mandatą tai tiesiog pasitikėjimo problema, pasitikėjimo ES problema kiltų žmogų, žmonių, žmogaus teisų pažeidimai, smurtas negali likti nenubausti. ES turi panaudoti visą savo svorį tam, kad įsivyrutų taika ir kad būtų išvengtas pilietinis karas šioje šalyje. Pirmininkė, dėkoju. Dabar ponė Duran salėje jos nėra, todėl žodį suteiksiu konservatorių reformistų frakcijai ponui Tanokui. Iš tikrųjų neįmanoma. Net patikėti, kad e, prieš mėnesį kai kurie iš mūsų atsistojo sveikindami Pietų Sudaną už, pas, už e, pasiekimus, e, būtent šių pasiekimus, kurių pasiekti po ilgų metų. Ir būtent sveikindami tas reformas, kuris padarė jaunoji demokratija. Ir vis dėlto pamatėme, kad per kelias savaitės. Uh, Sudane, pietų Sudane vis dėlto įsigalėjo tam tikras varžymasis tarp vyriausybinių, tarp kitų klanų pajėgų, būtent kovojant už įtaką šioje valstybėje dėl turtingų naftos išteklių ir dėl kitų dalykų. Ir panas Arif Mašaras, kai tik paskelbė, kad jisai yra būtent atitinkamų grupuočių uh, vadovas, o ir daugybė žmonių dėl šio konflikto neteko, neteko savo gyvenamosios vietos ir turi dabar kesti didžiulį vargą arba bėgti nuo e, šio, šios katastrofos. E, iš esmės, šis, ši valstybė jau, jau anksčiau buvo pakankamai trapinė, turėjo pakankamai solidžių institucijų ir, ir e, dabar kylanti tik klausimas, kiek daug kraujo turės nubėgti, kad turi būti pralieta, kad e, sugriūtų šitą valstybę ir kad būtų destabilizuota situacija visam regione, tai būtent Afrikos kišulyje. Daugelis valstybių narių e, atliko puikų darbą, remdamos pietų Sudaną, e, sieks, siekdamos užmėgsti dėrybas dėl paliaubų. O ponas e, Aleksas Rondorsas, kaip tik specialus atstovas e, Afrikoje, būtent atliko puikų darbą, darydamas viską, kai manomas, e, siekdamas visoms organizacijoms padėti sumažinti įtampą šiame regione. Tačiau dėrybos tarp įvairių grupuočių neįvyko, jos nepasisekė. Taigi Europos Sąjunga dabar atsižvelgiama šitą pilietinį karą, kuris vyksta e, šioje šalyje, atlikti viską, kas įmanoma, būtent, kad e, būtų sumažinta įtampa, e, būtent atsiliepdama į Afrikos sąjungos pastangas išspręsti šią, šią problemą. Aš, aš manau, kad bet kokiu atveju mes turime padėti pietų Sudanui pasiekti užtikrintą ateitį. Pietų Sudanas neturi vėl patekti į pilietinio karo esu, kurį mes turime padaryti viską, kad sustabdytume šį karą. Grazie per eh, il gruppo GUE. Ono... Ačiū. GUE frakcijos vardu. Išklausysime ponios Lūzin. Pusantros minutės. Iš tikrųjų, jeigu mes europiečiai žiūrime į Afriką, tada mes paprastai įvardyjame tų konfliktų priežastį kaip etninius eh, konfliktus. Tai yra eh, nuolatinės stereotipas ir atšlaisvina mus iš bet, kokių, iš bet kokios atsakomybės. Iš tikrųjų, tie etiniai konfliktai neatsiranda iš giezro dangaus. Ir tai atsispindi ir mūsų diskusijose. Iš tikrųjų, tikrosios priežastis tai yra katastrofinė ekonominė situacija šioje šalyje. Tai yra skurdas, gamtos išteklių netinkamas pasidalyjimas. Ta, ta pati situacija ir pietų e, sudane. Tai būtent įvairius grupuotės kovoja dėl valdžios. O, o labiausiai e, pasirengusios grupuotės, tai būtent yra remiamas vakarų valstybių. Taigi dabar matome, kad pietų Sudanas yra pavyzdys būtent e, e, yra to geopolitinio žaidimo, kurį atliko kažkada vakarų valstybės, būtent nubrėždamas valstybių sienas, nesižvelgdamas į jokias kitas aplinkybės. Ir nesvarbu, kad pie pietų sudane yra naftos, bet ši valstybė priklauso prie skurdžiausių pasaulio valstybių. Ir, na, e, ir iš esmės e, atkreipdėmės tik tai į gamtos išteklius, man atrodo, yra tik tai ciniška. Dabar kalbant apie tą, apie tą pilietinio karo pavojų, tai iš tikrųjų e, regione kyla toks pavojus ir turėtume sustabdyti ginklų tiekimą į šią šalį ir turėtume spręsti iš esmės pagrindinės šio konflikto priežastis. Dėkuoju dabar žodis kitiems kalbėtojams. Pirmiausia, poniai Gabriel. Dėkuoju pirmininkė. Pietų Sudano situacija mūsų visus labai neramina. Ši šalis ir taip jau yra nuniokota e, dešimtmečių karo, na, o dabartinė krize gali apskritai e, visam regionui didžiulės žalos padaryti. Pirmiausia, ką noriu pasakyti, reikia vengti karo, vis, bet kokią kainą. Reikėtų dabar nereikėtų pamiršti, kad pietų sudano moteris ir vaikai, nepaisant jų tautybės, priv, yra priversti bėgti iš pietų sudano. Mūsų prioritetas turi būti apsaugoti civilius, e, vyriausybės tai turėtų būti prioritetas taipogi. Nepaisant to, e, kas yra sukėlėliai ar kas ne, e, niekas asmeninių ar politinių konfliktų ginklais nesprendžia. Be to, be. E, ugnies nutraukimo nieko nepasieksime. Įgadas turi nenusileisti. Europos Sąjunga ir tarptautinė bendruomenė turėtų tarpininkauti šiame procese. Afrikos sąjungos vaidmuo čia labai svarbus tam, kad būtų išvengta krizės išplėtimo regione. Na ir pagrindinių problemų nereikėtų pamiršti. Politinis ir tarp, e, tarp ir dialogas tarp tautų, civilių apsauga, čia turi būti svarbiausi dalykai. E, Pietų Sudane e, visi klausimai turi būti sprendžiami skaidriai, ypatingai gamtinių išteklių klausimai. Mes turime dėti visas pastangas tam, kad jauniausia pasaulio valstybė nebūtų, netaptų trumpiausia egzistavusią pasaulio valstybę. Pirmininkė, dėkoju. Dabar žodis kolegai Kortes Lastra. Dėkuoju, pirmininkė. Trims milijonams žmonių reikalinga humanitarnė pagalba, šimtai tūkstančių pabėgėlių šioje šalyje yra. Mes būtinai turime padėti e, šiai šaliai, turime reikalauti nedelsant paliaubų. šiaurinėse šalise kaiminėse taipogi nemažai e, aukų, netgi 2 milijonai aukų buvo. Mes turime reikalauti nedelsant e, sudaryti paliaubas. Viso to priežastis yra badas. Viena iš priežasčių yra badas. Mes turime padėti e, šiai šaliai. Na, o kelias į taiką remiasi tuo humanitariniu e, koridoriumi. Reikia taipogi šioje šalyje kovoti prieš nebaudžiamumą. Žmogaus teisų pažeidimai, uh, už žmogaus teisų pažeidimus, nusikaltimus prieš žmoniją turi būti uh, atlyginta, tai yra turi būti nubausti kaltininkai. Europos Sąjunga turi prisimti savo vaidmenį šioje uh, srityje ir dėti visas pastangas tam, kad e, konfliktas netaptų pilietiniu karu. Mes turime kartu dirbti tam, kad pietų sudane būtų surastas taikus sprendimas. Dėkoju, sako pirmininkė. Dabar e, spontaniškų pasisakymų ratas. Ne, prieš tai poniai Gomes pusantros minutės e, žodis. Dėkoju. Kančia, smurtas E, ir keršto troškimas. Tai dabar siautėja, šie dalykai siautės tiesiog sudane. Būtina, kad taip, e, tautinės organizacijos, regioninės ir, ir, ir Europos organizacijos padarytų viską, kas įmanoma, kad tai liautusi. IGAD siekia, kad būtų kuo greičiau pasiekta e, paliaubų. E, E, kad lyderiai susitartų. Smurtas jau nuėjęs yra pernelyg toli, privalu gerbti žmogaus teisės. Būtina, kad jos nebūtų pažeidinėjamos, o tie, kas pažeidinėja žmogaus teisės, turi būti teisiami. Milijonai eurų buvo skirti infrastruktūrai kurti, valstybės struktūrai kurti ir svarbiausiems elementariausiems poreikiams užtikrinti pietų sudane. Mes manėme, kad mes gal pasirinkome klaidingą strategiją, parėmėme tuos lyderius, kurie gali, galėjo pasirodyti ne, ne visai tokie, kaip mes juos įsivaizdavome. Etniniai konfliktai, konfliktai tarp genčių, korupcija yra žaizdos to šalies. Mes turime grįžti prie to, e, prie ko reikėjo dirbti jau anksčiau, reikėtų išsiaiškinti dėl valdžios pasidalymų. Reikėtų, kad laikinoji vyriausybė galėtų dirbti toliau, kad 15 metais būtų galima gyvendinti sus, e, susitaikymo procesą. Turime užtikrinti, kad liautis į vidaus konfliktai ir neturime remtis Albašyro vyriausybę tam konfliktui e, išspręsti. Turime atsisakyti jo paslaugų. Mes jau dabar turėtume imtis nedelsiant šių žingsnių ir ačiū už tai, ką nuveikė ES delegacija. Ačiū. Dabar kalbės kolega Štyr. Ačiū, ponė pirmininkė gruodžio 15 dieną praeitais metais e, smurto protrukiai pasireiškė vėl Sudane ir visa tai dėl prezidento ir buvusio viceprezidento nesutarimo. Būtina, kad e, būtų užtikrinta taika ir stabilumas Sudane, ko nepavyko padaryti šiai šaliai po nepriklausomybės. Be abejo, privalu nepamiršti šio konflikto etninės dimensijos Daug žmonių žuvo, daugelis patyrė kančias, yra daug perkeltų asmenų. Neseniai vyko ta nauja tragedija, kai nuskendo 200 žmonių plaukę keltų. Turime remti Junktinių tautų ir Afrikos Sąjungos taikos pastangas, kad dėrybos prasidėtų. Jos prasidėjo sausio 7 dieną, tačiau nori, nu, turime daryti viską, kad jos vyktų, kad jos nenutrūktų. E, turime daryti viską, kad žmonių pietų nekančios būtų sumažintos. Ačiū, gerbiama Vasesku. Vasesku, prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Situacija pietų sudane gali destabilizuoti visą regioną. Po dviejų su pusę metų e, nuo to momento, kai gavo nepriklausomybę, šios šalies institucijos tebėra labai trapios. Matoma, kad kovojama dėl naftos telkinių kontrolės. Daugelis civilių asmenų nukentėjo nuo e, maištininkų ir vyriausybių pajėgų konflikto ir susiremimų. Šimtai tūkstančių žmonių turėjo palikti šalį. Tas smurtas tebesitęsia, tad e, aukų skaičius augo ir toliau auks. Gaila, bet humanitarnė pagalba negali e, patekti pas visus tuos, kuriems trūksta šalis saugumo. Pirmiausia, be abejo, reikėtų nutraukti susirėmimus, būtent dėl to mums pirmiausia reikia dėrybų tarp vyriausybės e, pajėgų ir maištininkų pajėgų pietų sudane. Ačiū. Grazie, onorevole Korola. Ačiū, ponia Korhola. Toksia. Kun maailman nuori valtio joutuu... Ačiū, ponia pirmininkė. Jeigu jauniausia tauta pasaulyje e, pasidūrė tokioje didžiulėje katastrofoje, Tai iš, tikrų, tai iš tikrųjų mes turime reaguoti, nes, a, kiek, nes kitų atveju ši valstybė žlugs, negavusi iš mūsų vilties, nei stimulo, a, kurią galėtų ES suteikti. Aš matau a, e, iš tiesų kai, kai kurios signalus, kuriuos siunčia ES, e, tai yra IGAT ir kitos e, tarptautinės institucijos, kurios padeda atsistoti ant kojų šitai, šitai valstybei bei bando paskatinti dėrybas dėl taikos. Uh, E, Norve, Norvegijos e, ministras pirmininkas ponas Bundevikas e, būtent ir dalyvauja šiame procese ir akivaizdu, kad pietų sudane iš tiesų reikia daugiau žinių ir informacijos apie demokratiją, kaip jį veikia, kaip vyriausybė veikia, kur reikia ir kaip, ir kaip veikia politinės partijos. Tai puiku, kad ta pati organizacija kurią minėjau jau anksčiau, atliko tikrai puikų darbą šioje šalyje, kaip ir kitose valstybėse. ES humanitarinė pagalba taip pat yra labai svarbi šiai šaliai. Sudėtinga, žinoma, teikti tą pagalbą dėl, e, dėl dabartinės situacijos, bet mes turime prisimti atsakomybę už e, pagalbos teikimą, nes kitų atveju krize iš tiesų e, įsivyrau šiame regione. Reikia būtinai padėti. Ačiū, pane Krombergai. Ačiū. Mes turėtume daug daugiau nuveikti, kovodami su šią krizę. Reikia teikti greitą, netidėliotiną pagalbą. Ir ES būtent turi suteikti tą pagalbą. E, valstybės e, narės e, turėtume siūsti savo ginkluotės pajėgas, savo policininkus į jungtinių tautų taikos palaikymo grupės pietų sudinę. Be to, mums reikia suplanuoti atitinkamą būtent atkūrimo procesą, kur pietų e, Sudane, kuris skatintų nusiginklavimą ir demokratijos įgalėjimą bei politinę kultūros įsivyrėjimą. O tam reikia tarp, tarptautinės e, institucijos, kuri padėtų užmėgsti dialogą, sutaikyti grupuotės ir padėti įgyveninti taikos procesą. Tai yra būtent tas atvejis, kur mums reikia geresnio koordinavimo tarp ES, Norvegijos, Junktinės karalystės ir kitų atstovų darbo. Ačiū. Ačiū. Pane Vežau. Merci, Madame la Présidente. Dėkuoju, pirmininkė. Mums pateiktoje rezoliucijoje visiškai nekeliamas klausimas dėl priežasčių dabartinės krizės. Tai nėra tautinis konfliktas, tai yra tiesiog politinis manipuliavimas įvairiomis tautinėmis grupėmis gyvenančiomis e, šioje šalyje. Ir netinkamai suvaldyta įtampa yra viena iš priežasčių konflikto. Pri dabartinis prezidentas išdavė savo sąjungininkus, išvertė savo, e, tiksliau pakeitė savo poziciją ir dėl naftos taipogi. Visi tie, kurie išdavystę pasmerkė, taip pat ir buvęs e, viceprezidentas Rikmašar, dabar e, tūno kalėjime daugybė pabėgėlių, daugybė įkalintų žmonių dėl to buvo. E, reikia dirbti taikos labui tam, kad išvengtume antrosios Ruandos. Taip, mums reikalingas politinis sprendimas, taip ES turi čia panaudoti visą savo svorį. Ačiū. Dėkoju. Pone ministrė Kurkulas, jūs, jums dabar žodis. Ačiū, e, pane pirmininkė. Krize pietų sudane prasidėjo mažiau negu prieš mėnesį. Ir remiantis tą krizę, mes, matome, mes taip pat matome, kad vyksta ir politinė krizė, kuri kaip tik ir sukelia šios žiaurumus. Siekdami e, sumažinti arba nu, sustabdyti šią katastrofą regione, mes turime imtis atitinkamų priemonių. Pirmiausia, šita krizė negali būti a, panaikinta, taikant jėgą. Kitas dalykas, įgat su atitinkamu greičiu ir atitinkamis pastangomis tapo pagrindiniu mediacijos instrumentu. Tai būtent mes turime remti įgat priemonę. Tai ES skatina visas regioninės ir tarptautinės pastangas siekiant, siekiant paremti įgat misiją Ir a, taip pat, a, taip pat a, a, teigia, kad turėtume sulaikyti nuo tarptautinės intervencijos, kuri, kuri turi sukeltų papildomą įtampą šiame regione. Kitas dalykas, a, e, atsakingi asmenys už žmogus teisų pažeidinėjimus turėtų būti patraukti atsakomybė. Ketvirtas dalykas. Nu, nors e, ko, mūšiai prasidėjo prie, mažiau negu prieš mėnesį, šio konflikto šaknis slypi daug giliau. Ir, e, Galima išspręsti šį konfliktą tik tai tokiu atveju, jeigu būtų užmėgstas e, patikimas e, politinis dialogas ir ilgalaikis politinis dialogas tarp abiejų konfliktuojančių šalių. O tam reikia išgrysti kelią, būtent paruošti susitaikymui šias konfliktuojančias šalis. Galiausiai visos e, konfliktuojančios šalis e, turi užtikrinti, kad humanitarinė pagalba bus teikiama visiems e, to reikalaujantiems žmonėms. Tai būtent dešimtie, dešimtiems tūkstančiams moterų ir vaikų, kurie iš tikrųjų yra šių žiaurumo aukos. Taigi, jeigu šitas konfliktas tęsis toliau, tai e, įsivyraus politinis karas. E, nes įtampa vis, vis auga, vis daugiau civilinių gyventojų yra nužudomi arba yra priversti bėgti, humanitarinė e, situacija prastėja ir tie, e, tie asmenys, kurie dabar nesikiša konfliktą, jie įsitrauks į konfliktą. Taigi mes e, turime sustabdyti šias tendencijas ir nedarykime tos klaidos, nedarysime klaidų, nes jeigu mums nepasiseks, tada katastrofa neišvengiama. Ačiū. Taigi, aš gavau paskutinius pasiūlymus dėl rezoliucijos ir diskusijos baigtos dėl šio pranešimo. O e, balsuosime ketvirtadienį, sausio 16 dieną, dėl šios rezoliucijos. Dabar pagal mūsų darbo atvarkę e, perėsime prie kito darbotvarkės punkto, tai būtent priekybos sustarimai su Meksika ir Čilė.